che l'IA e non parli non per 10 che il tizio di EA che deve presentare non parli per 10 Dear colleagues Gerbiami kolegos Kviečiu visus pradėti darbą. Tad dabar patvirtinkime mūsų šios dienos darbo atvarkę, tai yra trečiasis darbo atvarkės punktas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu neprieštaraujate, darbo tvarkės projektas yra tvirtinamas be pakeitimų. Ir dabar galime pereiti prie ketvirtojo mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Ir turiu pranešti, kad bus organizuojamas neįlinis posėdis Strasbūre, balandžio 27 dieną, pirmadienį 19 val. Ten bus balsuojama dėl skubos, mm, nuomonės skubos tvarka ir bus keičiamasi nuomonėmis su komisaru ar jie skanietė dėl komisijos 2015 metų darbo programos bei 2016 metų prioritetų klimato kaitos rytyje. Taip pat turiu pranešti dar vieną dalyką. Gali būti, kad kils tam tikrų problemų e, Envi sekretariato darbe nuo balandžio 2 iki 12, todėl kad bus atliekami darbai susiję su asbesto šalinimu tame pastate, kuriame esame įsikūrę. Ir komiteto sekretariatai e, bei jo darbuotojai negali dirbti pastate nuo balandžio 2 iki 12, tad sekretariato darbo sąlygos tuo laikotarpiu bus itin sudėtingos. Gali būti, kad darbai ir gali šiek tiek užsitęsti, nes sudėtinga bus juos įvykdyti per numatytą laiko tarpą. Tad nusiteikite tam, kad sekretariatas lėčiau reaguos į jūsų paklausimus ir taip pat sudėtingiau bus susisiekti su sekretariato atstovais telefonu. Dabar dėl vertimo žodžiu. 21 kalba, 21 e, kalbos vertimo režimas yra numatytas ryte ir 22 kalbų režimas po pietų. Ryte nėra vertimo į estų ir maltiečių kalbą, o papiet į estų. Dabar apie elektroninį e, sustikimo failą bei transliaciją internetu. E, visa informacija bus pateikta e posėdžio aplikacijoje ir taip pat posėdis yra transliuojamas internetu. Ir taip pat kviečiu patvirtinti gruodžio 17-2014 metais vykusio posėdžio protokolą. Jeigu nėra prieštaraujančių, protokolas patvirtinamas. Ir dabar jau pradėkime realų darbą. Dabar išgirsime prezentaciją. Bus kalbama apie Europos aplinkos padėtį ir perspektyvas 15 metams Europos aplinkos agentūros atstovas, direktorius Hansas Bruniksas pristatys visą informaciją. Netrukus suteiksiu žodį jam, o jau tada pradėsime diskusijas tarp komiteto narių. Prašau. Labadiena, Turiu pasakyti, kad e, kai prieš tris savaitės buvo paskelbta ši ataskaita, buvo suorganizuotas ir kai kurių komiteto narių remiamas renginys. Mister, ponas Falyje, ponė Dali dalyvavo, taip pat ir džiugu, kad matėme nemažai ir jūsų tame renginyje. Maiklas Kulosas ir Kristijan Hei taip pat atvyko, jie yra du Europos parlamento atstovai, dirbantis valdyboje ir džiugu, kad jie suvaidino įtin svarbų vaidmenį visose tose, visose, kuriuos šiandieną ir pristatysime. Kas penkerius metus Europos aplinkos agentūra pasidalina savo žiniomis apie aplinką ir Taip pat yra pateikiama naujausia informacija susijusi su aplinkosaugos padėtimi Europos Sąjungoje, tai taip pat yra susijęta su politikos darbo tvarkė, įvertiname, kur yra pasiekta pažangos, kur yra tam tikrų spragų. Ir taip pat žvelgiame ir į ateities perspektyvas, į tai, ko būtų galima tikėtis ir atsižvelgiant į tai, jog mm, dabar visi išgyvenama ekonominė krizė, daug dėmesio buvo skiriama inovacijų, investicijų klausimams, nes būtent tai gali padėti sustiprinti aplinkos darbo tvarkę ir tuo pat metu ir žaliosios ekonomikos padėti. Ir ataskaita dabar verčiama į 23 kalbas, netrukus bus išversta ir į daugiau kalbų. Ir Čia kalbame apie tokias pasaulinės megatendencijas, nes be abejo, kalbant apie padėtį Europoje, reikia žvelgti ir į platesnį pasaulinį kontekstą. Ataskaitoje taip pat yra 25 informaciniai lakštai apie pagrindinius aplinkosaugos klausimus, pavyzdžiui, vandens kokybė, jūriniai klausimai, taip pat pristaikymas prie klimato kaito, žalioja ekonomika, sveikatos klausimai ir taip toliau. Taip pat devyniems esminiams klausimams e, buvo palyginta, palyginta 39 šalis Europoje ir 3 EFTA šalis, taip pat 6 šalis Balkanų regione ir visos šalis taip pat parengė keturių puslapių informacinius dokumentus. Taip pat ir yra Kiti informaciniai dokumentai parinkti susiję su Jodaja jūra, Viduržėme jūra ir Arkties jūra. Ir taip pat yra trys pagrindiniai laiko terminai susiję su e, bendrijos teisynų, su vandens oro kokybė bio įvairovė, taip pat metinėmis ataskaitomis yra vertinama situacija toje srityje. Taip pat žvelgėme į 2020 bei 30 metus, tai yra itin svarbus e, laiko atskaitos taškas Europos Sąjungos politikos kūrimo procesuose, tai yra susijęs su bio įvairovė, išteklių panaudojimo efektyvumu, taip pat atliekų tvarkymo tikslais. Ir, kaip žinia, ES buvo parengta ir 2050 metų programa, jį traukta į 7 aplinkosaugos veiksmų programą ir ją geriausiai apibūdina žydinės ekonomikos savoka, tai yra glaudžiai susiję ir sustiprę bio įvairovę, atspariamis visuomenėmis ir pereimų prie mažo anglės dvideginio kiekio ekonomikų. Tad ataskaitoje visi tie klausimai yra tiesiogiai aptariami. Ataskaita yra padalinta į tris pagrindinės dalis. Visų pirma, vertinamas bendrasis pasaulinis kontekstas susijęs su Europinė e, aplinkosaugos politika, tada vertinamos e, europinės tendencijos ir jų trečiojo dalyje žiūrima į ateities perspektyvas bei tai, ko būtų galima tikėtis. Keturios pagrindinės mūsų darbo išvados yra tokios. Visų pirma, aplinkosaugos ir klimato politikos, kai jos yra ambicingos, gerai parengtos ir tinkamai įgyvendinamos, tada jos yra veiksmingos. Tai yra trys svarbus elementai ir tada ta politika gali duoti realią naudą Europos visuomenėms. Iš vienos pusės reikia užtikrinti, kad aplinka būtų saugoma, taip pat svarbu stiprinti ir ekonomiką. Apie tai dar pakalbėsiu, nes tai gali prisidėti prie gerovės, taip pat aplinkos e, sveikatos ir E, tai yra labai svarbus aspektas, nes padeda išvengti nereikalingų su sveikatos priežiūros susijusių kaštų sveikatos priežiūros sistemose, kurios patiria didžiulį spaudimą. Be to, nepaisant e, tų pasiekimų, kurie jau buvo pasiekti, e, vis dar išlieka nemažai iššūkių ir tie iššūkiai yra susiję su gamybos sistemomis ir vartojimo sistemomis. Ir tos pagrindinės sistemos yra tokios - energetikos, transporto, judumo sistemos, žemės ūkio, maisto sistemos, taip pat aplinkos ir urbanistikos sistemos. Ir svarbiausia sugebėti tas sistemas tobulinti taip, kad jos atitiktų 2050 metų tikslus. Siekiant tai padaryti, reikia atsižvelgti į dabartinė politika, kurią vadovaujamasi, be abejo, tai padės pasiekti pažangos, tačiau dar e, trūks išsamesnių veiksmų susijusių, pavyzdžiui, su perėjimu prie mažo anglės dvideginio ekonomikos, e, taip pat prie perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos, nuo linijinės ekonomikos. Ir mes manome, kad Europa neturėtų bijoti tos darbo atvarkės, nes tai sukuria itin puikių galimybių susijusių su inovacijomis, taip pat su tuo, kad e, Europa galėtų tapti e, lyderė mokslo srityje. Tai tikrai gali pasitarnauti mums visiems. Ir čia esančioje grafoje galite matyti pavyzdį Na, į detalų aptarimą nesileisiu, tačiau e, nebejoju, kad visą informaciją patiktose grafikose matote savo ekranuose. Ir Na taip, galbūt šiek tiek smulkus šriftas, tačiau jeigu pažvelgtumėte į žem, žemiau esančią eilutę, matote, kad nuo 2000 metų yra pateiktos tendencijos bendro ES BVP ir užimtumo tendencijos. Ir jeigu pažvelgsite į dvi aukštė, aukščiau esančias kreives, tai yra eko pramonė sukūriama pridėtinė vertė ir užimtumas eko pramonėje. Nuo 2008 metų krizės 2,1 milijono darbo vietų buvo sukurta eko pramonėje, taip pat išaugo šios sektoriaus konkurencingumas. Ir turiu pasakyti, kad dėja e, krizė paveikė šį sektorių itin smarkiai, tačiau nepaisant krizės šis sektorius išliko. Uh, Europos Sąjungoje ir ataskaitos pagrindinės išvados yra tokios. Daugiausia dėmesio skirima trims prioritetiniams septintosios aplinkosaugos veiksmų programos tikslams. Visų pirma, gamtinio kapitalo apsaugojimas, tai be abejo yra susijęs su žaliaja ekonomika ir gamta pagristai sprendimais, nes jei norite stiprių realių sprendimų, reikia, kad gamtinis kapitalas būtų stiprus. Antras elementas yra išteklių efektyvumas ir pereimas prie mažos CO2 ekonomikos. Ir trečias elementas yra e, apsisaugojimas nuo aplinkosauginių rizikų kilinčių sveikatai. Na ir dvi pagrindinės tendencijos. Visų pirma, užtikrinti, kad būtų didinamas išteklių efektyvumas ir dėja tai nereiškia, kad bus pereita prie stipresnių ekosistemų Tad ta, tas sisteminis pagrindas dar yra toks neaiškus ir reikia stiprinti. Ir kalbant apie ilgalaikį perspektyvą, ji dėja nėra itin pozityvi, netokia pozityvi kaip artimiausio laikotarpio tendencijos. Jeigu pažvelgtume į gamtinį kapitalą, pamatytume štai ką. Keletas svarbiausių elementų pažymėtų žalia spalva ir be abejo čia pasiekėme itin didelės sėkmės kovodami su tarša ir su uh, E, cheminių medžiagų šalinimu iš vandens. Tikrai buvo pasiekta nebloga vandens ir oro kokybė, raudona spalva taip pat yra pažymėti kai kurie elementai. Čia tai yra pakrančių biovairovė, taip pat klimato kaitos poveikis ekosistemoms. Ir dėja, dar yra nemažai sisteminių klausimų, kurie nėra išspręsti. Antroje e, pastraipoje matote daugiau geltonas spalva pažymėtų langelių. Vienas iš jų yra susijus, susijęs su klimato kaita. Taip pat gamtinio kapitalo praradimas, tai yra ekosistemų kokybė ir paslaugos. Ir pagrindinės priežastis, kodėl šios rytis yra gana sudėtingos todėl, kad sisteminės spaudimas dėja nemažėja ir tampa labiau pasaulinio masto. Antras prioritetinis tikslas, kaip matome, e, tendencijos yra panašios, išteklio efektyvumas, mažo CO2 kiekio ekonomika, tačiau kalbant apie efektyvumą, tikrai neblogų rezultatų matyti, daug yra žalia ir geltona spalva pažymėtų langelių, tačiau jau žvelgiant į ateitį matome ir e, kad raudonos spalvos daugėja, tai yra susiję su gamtinio kapitalo pasauliniu mažėjimu ir blogėjimu, nuo to kenčia ir Europa. Na ir turbūt pagrindinis sėkmės elementas yra toks, kad sunaudojama Europoje mažiau energijos, tad energijos vartojimo efektyvumas tikrai didėja, kalbant apie ekonominius rezultatus, sumažėjo, sum, sumažėjo išteklių naudojimas. Nuo 90-ųjų metų 40 procentų buvo e, sumažintas energijos suvartojimas, taip pat ir šiltame efektą sukeliančių dujų e, teršalų kiekis sumažėjo. Tačiau žvelgiant, pavyzdžiui, klimato kaitos e, grafą, dėje rezultatai netokie pozityvūs. Dabar kalbant apie aplinkos, saugo, aplinkos riziką sveikatai, žvelgiant pavyzdžiui į miestų sistemas ir tą spaudimą, su kuriuo susiduria, pavyzdžiui, transporto sistemos, Arba jeigu pažvelgtume į riziką susijusią su cheminėmis medžiagomis, tai daugiausia pažymėta raudona spalva. Tai yra taip pat susiję ir su klimato kaita bei jos neigiamų poveikių. Ir žvelgiant į tą bendresnį vaizdą, matote tokį tarsi fortepiono klaviatūros atvaizdavimą. Matote, kad čia. E, yra nemažai žalios spalvos, geltonos spalvos grafų. E, čia yra pasiekta e, efektyvių rezultatų, na, o raudona spalva žymi gamtinio kapitalo blogėjimą, klimato kaitos neigiamą poveikį. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į situaciją po 20 metų, į galimas perspektyvas, netokie pozityvūs rezultatai numatomi, tačiau Jie numatomi remiantis dabartinėmis programomis. Ir kalbant apie politikos sprendimų prieimėjus, jūs galite daryti realią įtaką ir galite užtikrinti, kad daugiau tų geltonų langelių ar žalių langelių matytume perspektyvoje po 20 metų. Be to ir į sektoriaus atstovus reikia kreiptis, juk jie taip pat priima sprendimus susijusius su tuo, kas yra gaminama, kaip gaminama ir taip toliau. Ir būtent jie gali nudažyti ateitį žalia ar geltona, o ne raudona spalva. Ir dabar žvelgiant į praeities tendencijas bei ateities perspektyvas. Kalbant apie konkurencingumą, sudėtinga tai padaryti remiantis neišsenkamais ir pigiais ištekliais, nes jų tiesiog neturime. Ir jeigu pažvelgtume į Europos institucijų parengtą išteklių, kurie yra kritinėje būklėje sąrašą ir kurie yra itin svarbus. Mažai jų randama Europoje, dauguma jų yra Kinijoje, Brazilijoje, Konge, Turkijoje ir kitose vietose. Tad mums reikia ieškoti kitų būdų, kaip užtikrinti išteklių panaudojimo efektyvumą ir žiedinės ekonomikos veikimą. Bet to spaudimas iš už ES ribų taip pat stiprėja, tai yra susiję ir su oro, dirbožėme kokybė. Ir kalbant apie septintąją aplinkosaugos veiksmų programą ir jos tikslus, svarbu užtikrinti, kad būtų vykdomos dėrybos tarptautiniu lygmiu, lygiu, kad mūsų tarptautiniai partneriai taip pat prisidėtų prie mūsų tikslų, prie klimato kaitos poveikio švelninimo ir tam reikia be abejo iš pradžių apibriežti mūsų Europos Sąjungos politiką aiškiai ir konkrečiai. Be abejo, kalbant apie tą sisteminį lygį, ten yra daug kompleksiškumo, daug netikrumo ir taip pat tarpusavę priklausomybės tarp aplinkos, socialinių ir ekonominių aspektų. Kadangi laiko neturiu daug, prašoksiu keletą skaidrių ir galbūt čia skaidrė jau esate matę. Čia kalbama apie ateities politikos sprendimus ir apie e, dabar galiojančių naudojimų technologijų e, panaudojimą ir būsimų technologijų panaudojimą. Tai yra neblogai iliustracija ir matome, kad e, tikrai sugebėjome užtikrinti, kad e, vidaus degimo varikliai būtų efektyvūs. ES gamintojai tikrai pirmauja pasaulyje šioje srityje, tačiau jeigu norime užtikrinti, kad transporto ir judumo sistema sunaudotų išskirtų mažiau CO2, reikia esminių pasikeitimų e, ir reikia technologinių pokyčių bei naujovių perėjimo prie elektros variklių ir atsinaujinačios energijos išteklių panaudojimo. Na ir jeigu tą patį automobilį vairuosime lygiai taip pat, e, vadovaudamiesi tais pačiais įpročiais Šumano teritorijoje iš esmės nepakeisime, pavyzdžiui, esminės situacijos, tai yra susidarančių kamščių ir taip toliau, tad sisteminiu lygiu reikia atsižvelgti ir į judumo poreikius, taip pat į erdvinį miestų planavimą darbo bei asmeninio gyvenimo suderinimą ir jau tik tada galima pereiti prie to sisteminio judumo sistemos supratimo. Be abejo, E, automobiliai, perimas prie elektrinių automobilių užims svarbę vietą šioje grandinėje. Tačiau pirmiausia, reikia tokio pamatinio sistemos supratimo ir suprasti, kad nepakanka vien tik pakeisti variklį automobilyje, reikia ir tokio labiau giluminio pokyčio. Matau, kad pirmininkas jau rodo į laikrodį ir suprantu tokį siunčiamą signalą. Bet kuriuo atveju dabar norėčiau aptarti ateities tendencijas. Jeigu šiandieną investuosime į tuos ilgalaikius tikslus, e, taip pat suprantame, kad tos investicijos yra didelės ir šios dienos pasirinkimai turės didžiulę įtaką ateityje, jeigu investuojama, pavyzdžiui, transporto, judumo sistemas, energetikos sistemas, ta sistema ar tos sistemos vis dar funkcionuos ir 2050 metais. Tad šios dienos apsisprendimai iš ties tiesiogiai nulems, ar mes sugebėsime pasiekti užsibrieštos 2050 metų tikslus ar ne. Ir tikrai daug lėšų, e, taip pat išteklių yra investuojama į ekonomiką jau šiandieną. Tad tai, kaip bus pakrypti tie ištekliai ir ar jie bus paimti, pavyzdžiui, iš Horizontas 2020 programos ar iš strateginių investicijų fondo, taip pat yra svarbus dalykai. Ir remiantis mūsų ataskaitą, e, manome, kad tos investicijos į žalėją ekonomiką turėtų būti nukreiptos tinkama linkme. Visų pirma, pereimas prie mažanglės dvideginio ekonomikos, taip pat žiedinės ekonomikos ir darbo vietų kūrimo. Tai yra tikrai akivaizdžiai naudingas pasirinkimas, taip pat ekosistemos. Ekosistemų kokybė yra itin svarbi, jeigu norime užtikrinti, kad ekonomika būtų pagrista bio, biologiniais sprendimais. Ir taip pat svarbi yra ir žmonių sveikata bei gerovė. Ir čia yra labai svarbu suvokti vieną dalyką. E, kad tie, tos lėšos, kurios bus sutaupytos mažinant spaudimą sveikatos priežiūros sistemoms, yra itin svarbios. Dabar apmokestinimas ir aplinkai kenksmingų medžiagų e, palaipsnis panaikinimas. Tai taip pat svarbus elementas aplinkosaugos mokesčių e, reforma yra tik vienas iš elementų, kuris padės tai pasiekti. Žinau, kad Portugalijoje jau nemažai padaryta šioje srityje. Na ir taip pat žinome, kad aplinkai kenkiančios medžiagos yra vis geriau ir geriau stebimos ir vykdomas visas reikalingas darbas. Na ir dabar paskutinė skaidrė. Mes manome, kad norint pasiekti 2050 metų viziją, remiantis mūsų supratimu bei dabar turimomis tendencijomis yra įmanoma, tačiau reikia konkrečiau nukreipti savo veiksmus ir investicijas, kurios yra atliekamos jau šiandieną. Ir būtent dėl tos priežasties manome, kad EFSI, tai yra Europos strateginių investicijų fondas, taip pat kiti, kitos investicijos yra naudingos. Ir jeigu norime pasiekti 2050 metų tikslus, reikia aiškiai suvokti savo tikslą, kalbant apie sisteminius pasikeitimus reikia juos susijęti su e, deramomis užimtumo galimybėmis, sažiningumu, ir su tuo, kad būtų gerbiami tie su aplinka susiję apribojimai. Juk gamyba ir vartojimas yra centriniai elementai, tačiau reikia nepamiršti ir užimtumo, sažiningumo, galimybių sukūrimo. Tai taip pat yra pamatiniai akmenis ir Mūsų ataskaita demonstruoja, jog ES pastarosius keturis, e, artimiausius keturis dešimtmečius e, turi galimybę sukurti naują stiprią aplinką. Ir taip, jau tikrai buvo pasiekta gerų rezultatų, tačiau dabar pereidami į naują aplinką aplinkosaugos valdysenos etapą, kuriame daugiau dėmesio bus skiriama žiediniai ekonomikai, perimai prie mažo anglės dvideginio ekonomikos, taip pat e, atsparumui. Tai padės sukir, sukurti daugiau ir geresnių galimybių Europos Sąjungai. Na ir, pane pirmininkė, jau netrukus baigsiu. Patikiant tokio pobūdžio prezentacijas, neretai klausama, ar racionalu pereiti nuo 80 iki 25 procentų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Ar tikrai racionalu ir logiška priversti ekonomikas e, vadovautis tuo žiedinės ekonomikos principu, o ne linijės ekonomikos principu. Tačiau atsakymas būtų toks, jeigu nebus pakeista e, judėjimo kryptis, mąstymo kryptis, greičiausiai bus sudėtinga pasiekti tų rezultatų. Ir kalbant apie dabartinės vartojimo gamybos tendencijas jos nėra pakankamai tvarios, tad jeigu tęsime judėjimą šią kryptimį, tai bus neracionalu. Ir man atrodo, kad ataskaitoje tikrai puikiai yra pademonstruota, kodėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programų, taip pat klimato ir energetikos paketo žydinės ekonomikos e, pasirinkimai yra solidus e, pagristi pasirinkimai, kurie padės pasiruošti 21 amžiaus iššūkiams, nes dabar jau gyvename 21-ame, ne 20-ame amžiuje. Ačiū. Ačiū už prezentaciją. Iš karto periname prie diskusijų žodis ponui Farija, kuris atsakingas už ryšių, ryšių palaikymą su agentūra. Ačiū pirmininkė. Vindas ao Sr. Hans Brownings, ao professor Skolos e ao Sr. Prieš pradėdamas norėčiau padėkoti už šį pasakojimą. Labai džiugu, kad pas mus e, jūs atvykote, pristatėte šį pranešimą, tikrai puikiai padirbėjote. E, šios dienos pranešimas liudija, kad e, saugant aplinką Europoje buvo jau padaryta pažanga bet dar ne visi e, tikslai pasiekti, reikia dėti papildomų pastangų. E, Europos komisija atsijame keletą tikrai svarbių pasiūlymų paketų, pavyzdžiui, dėl oro kokybės. Aš žinau, kad tam buvo rimtų priežasčių, bet įdomu, kas e, atsitiks toliau. Taip pat norėčiau sužinoti, kokie pasiūlymai buvo atsimti tam, kad jie būtų pakeisti, kad jie būtų performuluoti ir kad jie taptų geresni? Uh, uh, Toliau žodis ponui Ivo Belet. Ačiū pirmininkė, noriu žodį klausimą. Olandiškai. Dėmesio skiriame klimato klausimams bei uh, apivartinių taršos leidimų reglamentui, kaip tikriausiai žinote ir kalbame apie rinkos stabilumo rezervus. Ir noriu pakalbėti apie energijai imles pramonės sritis, nes mums bus aktualūs e, šių, to, to, tokios pramonės sektorių poreikiai, nes būtent juose pagaminama daug CO2, nors kartais ir tie dydžiai e, su, sukiršinami. Kaip ką jūs sakote, ką jūs atsakote įmonių ir pramonės atstovams, kai jie užduoda jums klausimą apie energijos kaštus, CO2 kaštus, e, kurių dalis perkeliama toms įmonėms. Pavyzdžiui, e, jungtinėse valstijose energijos kaina yra sudaro vos dalį, nedėlę dalį e, energijos kainos Europoje. Labai ačiū. Aš norėčiau irgi padėkoti už šį pranešimą, sako ponas Grote. Šiandien po pietų mes dar kalbėsime ir su ponu Katainam apie tai, kaip reikėtų kurti naujas darbo vietas. Dabar e, naujos darbo vietos dažnai atsiranda tose sritise, kur taikomos naujos technologijos arba atsinaunančios technologijos. Ir mano nuomonę mes turėtumėm daugiau dėmesio skirti ir žiediniai ekonomikai. Būtų galima palyginti faktus ir skaičius. Dabar parlamente daug kalbama apie TTIP susitarimą. Kalbama apie tai, kokį potencialą tas susitarimas turi. Mes buvome su delegacija netgi nuvykę JAV. Ir E, amerikiečiai vis dėlto elgėsi gana santūriai dėl TTIP susitarimo. Man asmeniškai TTIP e, susitarimas e, atrodo galėtų būti sudarytas 16, 17 ar 18 metais, jeigu apskritai bus sudarytas. Darbo vietos kuriamos ir žiedinės ekonomikos dėka. Įdomu, ką apie tai mano e, Europos aplinkos agentūra. E, buvo patiktas geras klausimas dėl anglės nutekėjimo, CO2 nutekėjimo, bet kai kalbame apie e, carbon leakage, tai nėra paskaičiuojami netiesioginiai kaštai, kuriuos patiria įmonės Kaip Jūs manote, kaip būtų galima e, sugriežtinti konkurencijos taisyklės dėl netiesioginių kaštų? Mes nuolat kalbame apie tai, kaip problemą išspręsti, bet ką apie tai manote Jūs? Toliau elektriniai automobiliai. Jie yra geras dalykas, bet e, jeigu ir jie išskiria e, CO2 tau geriau naudoti tada automobilius varomus benzinu. Taigi, aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie e, energijos išgavimo formą, tik tada tie elektriniai automobiliai taptų prasmingi. Dar vienas svarbus klausimas yra tinklų susijimas. Man atrodo, europinių lygmenių tam skiriama per mažai dėmesio. E, Išmanėsios infrastruktūros, išmanusis transportas, transporto valdymo sistemos siekiant išvengti kamščių, tai irgi yra labai svarbus dalykai. Deja, e, e, man skirtas kalbėjimo laikas jau baigėsi, tai nebegaliu daugiau plėstis. Žodis ponui Demesmeker. Ačiū pirmininkė. Labas įtaps, ponė Braunings. Noriu pasveikinti jūs seka ir frakcijos vardu. Štai poga kalbėsiu olandiškai. Praėjusią savaitę Eurostat e, agentūra paskelbė statistinius duomenys apie atliekų perdirbimą ir atliekų tvarkymą 2013-aisiais. Matome, kad tarp valstybių narių yra didžiulių skirtumų, o ne vienodos mm, galimybės. Noriu sužinoti jūsų viziją dėl atliekų šalinimo direktyvos įgyvendinimo ir atliekų hierarchijos, ką čia būtų galima nuveikti. Europos komisija Noriu pateikti ambicingesnį pasiūlymą, kuris pakeistų pasiūlymų rinkinį dėl mm, atliekų. Aš esu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Manau, kad mums reikia e, tikslų Europoje šioje srityje, jeigu norime skatinti iniciatyvas. Mano, kai kurios mano kolegas neramina E, žinios apie komisijos pasiūlymą. Dar vienas svarbus klausimas tai žaliavos. Žaliavų klausimas Europoje. Mes, mūsų padėtis yra prasta, turime padaryti viską, kad neprarastume šaltinių. Pone Braunings, kaip jūs vertinate Europos tikslus dėl e, žiedo ekonomikos? Dabar ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Braunings, ačiū už labai aiškę prezentaciją 2015 metų strategijos. Džiugu, kad šioje politinėje aplinkoje girdime mm, faktais paremtą balsą ir būtent tai yra šios ataskaitos stiprioji pusė. Tai ne politinė vizija apie tai, kur mums reikėtų judėti, bet tai faktų rinkinys. Ir remdamasis tais faktais, jūs apibūdinote kur mums, turėt, kur mums reikėtų eiti ateityje. Jūsų išvada yra gana pesimistiška, cituoji. Remiantis analitiniais duomenimis tenka daryti išvadą, kad nei aplinkos saugos politika, nei e, veiksmingumo siekis pasitelkiant technologijos e, nepadės mums pasiekti 2015 veiksmingumo tikslų. Kitaip sakant, mūsų dabartinės pastangos mus dar nenuves ateityje ten, kur norime patekti. Pirmininko Junkerio paskelbtos paskalbtose politikos gairėse visiškai neminimi nei vienas iš šioje ataskaitoje esančių elementų. Manau, kad yra didžiulis atotrukis tarp Europos politikos ir faktų, kuriuos cituojate šioje ataskaitoje. Todėl turiu klausimą ne jums, ponia Brunings, bet mūsų komiteto pirmininkui. Ar nereiktų surenkti diskusijų dalyvaujant ne ponui Velai, bet pirmininkui Junkeriui ir aptarti šią a, aplinkosaugos būklės ataskaitą? Ne, turime mąstyti apie esminius pokyčius. Turime surenkti plenarinę diskusiją šio klausimu, kur dalyvauti ir komisijos pirmininkas. Pirmininkas, ačiū visiems už klausimus, o dabar ponas Omaržiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasidžiaugti jūsų e, ataskaitos kokybę ir pritariu jūsų e, išdėsitėms teiginiams. Jeigu kartais e, remdamiesi racionalių protų, per, skelbėme pesimistiškas išvadas, vis dėlto turime imtis veiksmų. Turiu vieną klausimą. Baiminuosi, kad e, politinių iniciatyvų, iniciatyvų visas rinkinys vis dėlto nepadės mums pasiekti kultūrinių pokyčių. Noriu paklausti, ar humanitariniai mokslai šiandien yra įtraukti į, šiuos, į, į pamastymus apie aplinkosaugą. Patikslinsiu, ką turiu menį. Manau, kad klausimai E, kurie susiję su šiomis ataskaitomis atspindi e, e, svarbą, kurią skiriame patys savo, savo asmeniui ir todėl būtent iš šios perspektyvos reiktų analizuoti politinės e, priemonės, kurias dėgiame. Jūs skelbėte, jūs kalbate apie laikotarpį iki 2050-ųjų. Tuo metu bus 9 milijardai gyventojų, o Europos sąjungoje turėtų būti taip pat didesnis gyventojų skaičius, bet ir turime daryti viską, kad e, užtektų galimybių visiems. O kalbant apie mėlynąją ekonomiką, e, manau, kad jos vaidmuo gali suvai... E, būti ypač svarbus. Taip pat noriu pabrėžti, kad esam padarę didžiulę žalą aplinkai, mūsų žemėjai. Todėl turime pasistengti, pasirūpinti, kad na, vandenynai mūsų mėlynieji ištekliai nepatik, nepatirtų tokias pažalos. Toliau, pane Šejer Perik. Vakar išgirdome įdomią prezentaciją, taip pat buvo įdomus susitikimas. Turiu klausimų, kurie nebuvo nagrinėti vakar. Visų pirma, komisijos narys sakė, kad Natura 2000 e, sukurs nemažai lėšų, iš kur jis paėmė tuos skaičius. Aš dirbau Niderlandų parlamente ir galiu pasakyti, kad Natura 2000 programos įgyvendinime Niderlandai yra lyderė. Net, bet net ir, net ir mano rinkiminė apygardoje taip e, daug dėmesio skiriame šiems tikslams. Bet tai susiję su štai kuo. Jei sudedi viską į vieną vietą, paaiškė, kad ūkininkai nieko negauna. Jie turi e, gauti aplinkosauginius leidimus ir tas, tie leidimai kainuoja 25 tūkstančius eurų ir jie net nesulaukia atsakymo. Uh, Niderlanduose nėra, palaikom, nėra paramos aplinkosaugos politikai dėl, dėl jos pasirinkto įgyvendinimo būdo. Reikia nepamiršti socialinių, socialinių aspektų, ekonomikos. Aš už aplinkosaugos politiką, bet žmonės taip pat svarbu. Daugiau nei 800 metų mūsų ūkininkai dirbo, o dabar norime, kad jie išnyktų, nes, yra, nes tam tikros rūšės žolės reikia saugoti. Mano uh, rinkėjai to nesupranta. Ponas Timermans kalbėjo apie aplinkosaugos politiką, bet žmonės taip pat svarbus ir aš norėčiau išgirsti e, jūsų komentarų šio klausimu. Pone Gutelen. Ačiū, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pone Bronings, noriu padėkoti Jums už puikią prezentaciją. buvo, jūs patikėte daug labai įdomios informacijos. Norėčiau užduoti kai kuriuos klausimus, visa kita tikriausiai yra dokumentuose. Taigi, jūs apibūdinote žalėjį sektorių ir kaip viskas keitėsi nuo 2008 metų krizės. Ar turite konkrečių pavyzdžių? Pavyzdžiui, technologijos, naudojamos technologijos daroma daromas poveikis ir ar įmonės tas technologijas diegia. Jūs kalbėjote apie penkis sektorius, kurie turėtų susilaukti e, dėmesio energetikos, kitus. Uh, Gal yra ir kitų sektorių, jūs akcentavote penkis, galbūt reikėtų paminėti dar kažką, nes tai mums kelia didelį susirūpinimą ir galbūt reiktų nepamiršti ir kitų sektorių. Dar vienas dalykas, kalbant ben, apie aplinką bendrai. Ši ataskaita rengiame kas penkis metus ir kai kurie jos skyriai mus tikrai nustebino, lyginant su padėtimi prieš penkis metus. Ar nemanote, kad reikia reglamentavimos, konkretaus reglamentavimo konkrečiose skyriuose. Dar vienas dalykas - bičių mirtingumas. Daugelį Europos šalių e, išmiršta bitės. Taip yra dėl taikomų cheminių medžiagų kokteilio, dėl pesticidų naudojimo, ne, neonikotinoidų naudojimo, įvairiausios medžiagos veikia bičių sveikatą. Noriu pak paklausti, kokia yra jūsų nuomonė ir kokiu priemonių reik, reiktų imtis, nes kad žmonės išgyventų būtina, kad išliktų bitės. Kokia jūsų reakcija, kokie būtų jūsų komentarai ir, žinoma, aš kaip Tai reiktų kreiptis ir bendrai chemijos pramonės atstovus. Labai ačiū, toliau panas e, Šlech. Hvalio e, ovoj. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau Jūs pagirti, pateikus tokį, tokį gerą pranešimą. Uh, Aš nežinau, ar jūs e, planavote šį pranešimą išsiuntinėti valstybių ir vyriausybių vadovams. Jeigu to neplanavote, tai padarykite. Išsiųskite tą pranešimą ES valstybių e, ir vyriausybių vadovams. Tai tikrai labai geras pranešimas. Aš norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Europos parlamente yra svarstamos e, įvairios problemos. Pavyzdžiui, kaip reikėtų uh, E, įtikinti Europos komisiją e, sekti tokį keliu, kokį jūs šiandien pasiūlėte. Jūs kalbėjote ir apie e, taip pat svarbu kurti žaliasias darbo vietas, atsižvelgti žiedinę ekonomiką. Toliau, kaip mes galime įtraukti kiek įmanoma daugiau piliečių visą šį procesą? Agentūros tinklapyje yra keletas labai naudingų programėlių, Viena programėlė yra susijusi su garso taršos matavimu. Aš manau, kad ši programėlė turėtų būti išpopuliarinta, nes tokios programėlės dėka e, piliečiai gali e, atlikti matavimus naudodamiesi išmanysiais telefonais ir vėliau persiusti duomenis. Taip pat e, buvo ir programėlė dėl oro taršos matavimo. Noriu pastebėti, kad kai nėra gauta domenų apie oro taršą e, kai kuriuose valstybėse narėse. Įdomu būtų sužinoti, kodėl tos valstybės narės laikų domenų nepateikia. Taip pat mane domina, ar jūs planuojate kurti ir kokias nors naujas programėlės ateityje, Tai labai aktualu, nes jauni žmonės labai naudojasi e, išmaniaisiais telefonais ir informacinėmis technologijomis apskritai. Taigi tokiu būdu mes galėtumėm kelti jaunų žmonių e, samoningumą, taip pat kurti ir naujas žalias darbo vietas. Ačiū pirmininkė. E, mm, sako ponas Pedičinė, iš pradžių nesupratau, kad man suteikėte žodį. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjų šį pranešimą. 2015 metai tai yra žemės metai. Europos aplinkos agentūra nesiniai paskelbė e, tyrimus apie aplinką Europoje ir Ten kalbama apie dirbožemio užterštumą. Dėl to mažėja dirbožemio derlingumas. Taip pat e, tyrimai rodo, kad jeigu būtų sukurti europiniai teisės aktai, tai būtų galima e, koordinuoti valstybių narių pastangas kovojant su dirbožemio užteršimu. yra būtina sukurti švarę, saugę aplinką e, Europoje. 2007 m. komisijos pasiūlymą blokavo daugelis ES valstybių narių. Kaip Jūs manate, gal reikėtų iš naujo pateikti pasiūlymą dėl dirbožemiui skirtos strategijos? Galbūt tokia strategija galėtų būti sus, e, patvirtinta pagal glaudesnio bendradarbiavimo arba tvirtesnio bendradarbiavimo metodą. Kaip kad sakė kolega Grota, e, jeigu mes e, e, naudosime elektrinius automobilius, kurie irgi išskirs CO2, tai tuomet situacija tik dar labiau pablogės. Jeigu mes gaminsime tokį kūrą, kuris, dar, e, kuris irgi terš aplinką, tai situacija dar labiau pablogės. Aš manau, kad reikėtų kalbėti ir apie mėlynąją ekonomiką, tai yra tvarę ekonomiką. Uh, nes e, būtent ta tvarioji, melinoji ekonomika e, yra pati pažangiausia, padės geriausiai e, pereiti prie ateities technologijų. Ačiū, sako ponė Grostet. Iš tikrųjų, svarstome labai svarbu ir mums visiems įdomų dokumentą. Aš supratau, kad. Aš supratau, apie ką kalbama pro, m, dėl galimybių mūsų, mūsų planetai išgyventi 2050-ųjų, kalbame apie septintąją pagrindų programą, kalbama apie e, nenorą keistis, apie tai, ką reikia gyvendinti artimiausių laikotarpių pramonės ir ekonomikos srityje, nes, aišku, visi mūsų veiksmai at, at, at, turi ekonominį poveikį. Aš noriu pakalbėti apie finansavimą. Jį norime sparčiau judėti. Reikia pinigų. Jei, jei jų nebus, to nieko nepasieksime. E, finansavimas, e, finansų daugelį valstybių narių trūksta, e, nėra lėšų, nėra investicinių lėšų, iškyla sunkumų. Ką daryti, kad gerintume oro ir vandens kokybę? oro kokybė. Aš, kalb, ma, aš norėčiau kalbėti ne apie automobilių daršą. Manau, kad po, po, po dešimties metų atsiras naujų, dar naujoviškesnių ekologiškų e, technologijų, bet pramonės, kuriama tarša e, namų, Uh, ūkių šildymo sektoriaus tarša. Tai yra katastrofa. Žinoma, negalime valstybėms narėms uždrausti naudoti kai kurių energijos rūšių. Todėl reikia eiti toliau energijos našumo uh, srityje, taip pat uh, pasirenkant tinkamus šaltinius. Ir čia reikia finansavimo. Jūs, kaip jūsų nuomonė galėtume įtakoti valstybės narės, galbūt per apmokestinimą, per žaliuosius ekologiškus mokesčius, e, kaip Europos komisija savo veikloje bendrai investiciniuose planuose, kaip jūs minėjote, galėtų tai atsižvelgti. Ir aš noriu paklausti jūsų bendrai, kokios būtų bendros kryptis, kur, e, kuris reikėtų rinktis. Ponas Balas, aš kalbėsiu trumpai, norėčiau paminėti vieną aspektą įtampą atsiradusią tarp Europos pramoninės ateities ir, ir ekologiškų tokių siekių, e, prieštaravimų ir kaip suderinti tuos dipusės. Tai susijęs su žiedo ekonomika, nes žiedo ekonomika šiandien yra viena iš priemonių pareikšti, kad gaminys gali išgyventi keletą ekonominių ciklų, taip pat išgyvenant ir išgyvendamas ir perdirbimo etapą, pasitelkus tam tikras technologijas, kurios yra naudingos visiems. Uh, E, kur, kurių dėka darbo vietos išlieka vietoje čia ir, ir kaip išlaikyti konkurencing, konkurencingumą vis e, globalėjančiame pasaulyje. E, kaip žinome, ponas Timmermans yra įsipareigojęs iki metų pabaigos pateikti susijusių pasiūlymų šią temą ir Žinoma, turime kalbėti apie atliekas ir atliekų perdirbimą ir apie eko e, dizainą, eko koncepcijas. Galbūt galite pasakyti daugiau šią temą. Aš suprantu, kad jūs nepriimate e, sprendimų, bet galbūt galėtumėte mus apšviesti. Ir manau, kad parlamentas šiuo požiūriu turėtų išlikti labai atidus ir reikalauti, kad būtų e, prisimti įsipareigojimai, nes nu, jeigu norime suderinti pramonę ir ekologiškus siekius, svarbu, kad tos dvi sritis nebūtų supriešintos. Ponas Gžybu. Gracias, senor prezidente. <clears throat> Chciałem też podziękować za e, prezentację, która... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti už šią prezentaciją. Pranešimas jau yra paskelbtas, jį galima perskaityti, su juo susipažinti. Ir turiu pasakyti, kad mane labai sudomino vienas dalykas. Daug išteklių yra už ES ribų. Ir kyla klausimas, Kaip ES turėtų formuoti e, savo išteklių valdymo strategiją? E, per ankstesnę kadenciją mes patvirtinome e, pranešimą apie retuosius dirbožėmius. Tiksliau apie retuosius metalus. Taigi buvo patvirtintas pranešimas apie retuosius metalus. Mes gal ir nekažinką galime nuspręsti e, e, dėl išteklių, bet aš noriu Jūs pastarauti. Ką Jūs manote apie išteklių naudojimą Arktyje? E, kaip žinia, kai kurios valstybės, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, šia kryptimi jau žengia keletą žingsnių. Kita svarbi tema tai yra e, produktų gyvavimo ciklas. E, šiuo metu jau yra įgyventinamas e, žiedo ekonomikos projektas, bet mes taip pat žinome, kad daugelio produktų gyvavimo arba naudojimo trukmė gerokai sutrumpėjo Kai kurias detalės e, būtiniuose prietaisuose reikia keisti, jos kainuoja daug ir kartais labiau apsimoka nekeisti detalę, bet nusipirkti naują e, įrenginį arba naują produktą. Bet galbūt produktus galėtumėm naudoti ir ilgiau. Pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime, kad kalbame apie Electrolux produktą, kažkokį tai prietaisą. E, Electrolux gaminama Švedijoje, e, e, tai yra aukštos kokybės produktai, ko gero mūsų kolegos iš Švedijos galėtų tai patvirtinti. Ir e, kaip jūsų nuomonė yra suderinama trumpa produktų naudojimo trukmė su žiedo ekonomika? Dar vienas klausimas dėl susitarimo su JAV. JAV ir Europoje labai skiriasi gamybos ir vartojimo modeliai. Ataskaitoje arba pranešime kalbama apie e, vartojimo skatinimą. Tai e, turėtų sukurti darbo vietas, ne vien tik tais e, miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Ir tai galėtų padėti kovoti su socialinė atskirtime. Kaip Jūs manote, ar čia slypi ir kažkokie tai pavojai? Ačiū. Dėkoju už tokią begalę klausimų kurie buvo e, pateikti Europos aplinkos agentūros generaliniam direktoriui. Dabar norėčiau kreiptis į Maiklos e, Skolos ir dar vieną mūsų svečią, nežinau, kuris iš jūsų norėtų pasisakyti pirmas. Abu šie svečiai yra iš Europos aplinkos agentūros valdybos. Ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad turime galimybę e, pristatyti parlamentui e, labai svarbę Europos aplinkos agentūros nuomonę. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų apie tai, koks vaidmuo tenka šiai agentūrai ir kodėl mes tokią ataskaitą pateikėme. E, šioje ataskaitoje arba šiame pranešime, mano nuomonė, kalbama apie tai, e, kokiu lūkesčiu turi Europos parlamentas kaip Europos parlamentas mano, kad reikėtų spręsti šiandien kylančius iššūkius aplinkos rytyje. Taip pat kalbama apie tai, kad problemas turėtų būti sprendžiamos sistematiškiau, remiantis faktais, kovojant su problemų priežastimis. Taip pat, pavyzdžiui, išteklių naudojimo sistemomis. Europos parlamentas visą laiką prašė, kad mūsų agentūra teiktų patikimus duomenis, kad išanalizuotų įvairias politikos galimybės, kurios geriausiai pasitarnautų Europos Sąjungai. Agentūra tokiu požiūriu ir vadovavosi, nors ne visi valdybos nariai tam pritarė. Kai kas buvo nusiteikę skeptiškai. Netgi ir priešiškai. Kai kas e, priešinosi tam e, tikros e, agentūros vykdomos politikos įgyvendinimai. Vis dėlto mes džiaugiamės, kad agentūra dirba būtent tokią linkmę. Esu įstikinęs, kad e, jeigu būtų pritarta, jog agentūra veiktų ir už ES ribų, tai padėtų Europai prisimti lyderio e, vaidmenį, sprendžiant tarptautinės problemas, taip pat skatinant žiedinę ekonomiką, žalę ekonomiką, tvariau naudoti išteklius. Aš manau, kad tai būtų žingsnis teisinga linkme. Europos parlamentas mums teikia būtent tokius nurodymus pastaraisiais metais. Kalbant apie 2015 e, metų perspektyvas ir tendencijas, turiu pasakyti, kad daugeliu, daugeliu iššūkių negalėsime įveikti, jeigu veiksime vieni reikia e, patikimesnių, skaidresnių duomenų. E, pateikta ataskaita yra tikrai novatoriška, nes e, visi ES piliečiai ir skaitytojai gali, visi ES piliečiai gali su ataskaita susipažinti ir jie gali netgi ir kritikuoti agentūros pateiktus aiškinimus. Aš manau, kad tai atitinka Europos parlamento lūkesčius ir pageidavimus. Na ir galiausiai, pirmininkė, ko gero nereikia net sakyti, kad veiksmingi sprendimai pagristi sisteminiu ir išsamiu požiūriu reikalauja, kad būtų parengta ilgalaikė politika e, įvairiais lygmenimis. Aš manau, kad e, būtent šis komitetas, o taip pat ir visas Europos parlamentas čia gali prisimti labai svarbu vaidmenį. Svarbu užtikrinti darbo testinumą, aiškumą ir vadovavimas sveikų protų, primant politinius sprendimus e, šioje ataskaitoje, o taip pat e, ir Europos aplinkos agentūros kasdienėje veikloje Mums atrodo, kad kartais tas pragmatinis požiūris yra laikomas pesimistiniu požiūriu. Bet kartais neįmanoma vykdyti labai optimistiškos politikos. Ačiū. Do you want the floor? Perhaps a short word of addition also on my side. Galbūt ir aš dar e, tarsiu keletą žodžių. Pastarieji treji metai buvo tikrai puikus, jie atnešė labai daug patirties. Aš esu dėkingas už pasitikėjimą, kad galėsiu dirbti dar dviejus metus. E, Norėčiau tarti keletą žodžių e, ir e, sureaguoti į pateiktus komentarus. Mes e, labai iš anksto pradedame kurti daugiametės darbo programas. Europos aplinkos agentūra atsižvelgia į daugelį gautų komentarų Ir beje, kai kurie komentarai kartojasi ir šios dienos sustikime. Buvo pateikta e, daug komentarų dėl veiksmingo išteklių naudojimo ir šėdo ekonomikos. Taip pat e, buvo kalbėta ir apie tai, kad reikėtų griežtinti aplinkos politiką. Tai, ką jūs pasakėte, e, tikrai labai aktualu ir mums. Taigi, ačiū už tai. Esu labai dėkingas už tai, kad e, aplinkos komitetas atsižvelgia į nemažai mūsų e, komentarų. Džiugiuosi, kad agentūra atsižvelgia į nemažai aplinkos e, komiteto komentarų, taigi tikrai vyksta puikus bendradarbiavimas. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį generaliniam direktoriui Brunings, kad jis atsakytų į pateiktus klausimus. Prašau, jeigu įmanoma, pasistengite tai padaryti per 12 minučių. Ačiū. Pabandysiu atsakyti visus 94 klausimus, kurie buvo užduoti. Na visų pirma, norėčiau padėkoti už e, tuos teigiamus atsiliepimus apie ataskaitą ir pabandysiu išskirti tuos klausimus, kuriuos minėjo ne vienas narys. Tai yra skaidrumas ir susijęs su visais duomenimis, kuriais buvo pagrįsta ataskaita. Ir tie duomenys buvo gauti stebint uh, aplinką visoje Europos Sąjungoje, taip pat Europos Sąjungos šalyse. Ir jeigu uh, pasirinksite domimą temą, paspausite ant žemėlapio, bus atidaryta lentelė su visais pagrindiniais duomenimis, galėsite juos peržvelgti, tad atsiekamumas ir skaidrumas duomenų srityje mums yra itin svarbus ir man atrodo, kad būtent dėl to mes esame pirmantis pasaulyje. Nerasite nei vieno regiono, kur 29 šalis būtų pasirengusios pasidalinti tokiais esminiais e, duomenimis, tad tikrai labai svarbus mums yra skaidrumas Be to turiu pasakyti, kad ši ataskaita e, yra tarsi mūsų tinklo darbo rezultatas ir be abejo, kalbėdamas apie tinklą, kalbu ir apie parlamentą ir kalbant apie sintezės ataskaitą, gavome e, daugiau nei 1300 komentarų, tad tikrai turėjome nemažai darbo, reikėjo atsižvelgti į visus klausimus, pateiktus komentarus, tačiau be abejo tai prisideda prie mūsų atlikto darbo patikimumo ir rimtumo. Dar vienas svarbus dalykas yra pristatyti šią ataskaitą valstybių bei vyriausybių vadovams ir mes tikrai užmesgėme svarbę ryšių palaikymo veiklą su daugiau nei 25 šalimis, kurios paprašė atvykti pas juos, pristatyti tą ataskaitą ir tada mes galėsime pasidalinti nuomonėmis, išgirsti kiekvienos atskiros šalies atstovų pasisakymus ir tikrai pabrėžėme šio elemento svarbą. Dar keletas konkretesnių elementų. Buvo kalbėta nemažai šiandieną apie įgyvendinimą, buvo užduota nemažai klausimų ir man atrodo visos tos diskusijos susijusios su to, ar reikia naujų politikų ar papildomų politikų, ar reikėtų labiau susikoncentruoti ties įgyvendinimu. Greičiausiai atsakymo, vieno atsakymo nėra. Taip, kalbant apie kai kuriuos aspektus. Mm, pavyzdžiui, apie bioįvairovę, vandens pamatinę direktyvą, gerų rezultatų vadovaujantis tais teisės aktais bus pasiekta apie 50 procentų iki 2050 metų. Taip pat buvo užduota nemažai klausimų apie, sakyčiau, taip plačiaja prasme, ES pramonių konkurencingumą pasauliniu lygu ir mūsų stiprius teisės aktus. Pabandysiu atsakyti į tą klausimą, susikoncentruodamas ties porą aspektų. Taip, yra daroma tokia hipotezė, kad įmonės greičiausiai e, tarsi lenktyniaus e, kelyje į pražūtį, taip sakant, ir ieškos tokių vietų, kur e, jų veikla kainuotų kiek įmanoma mažiau. Tačiau turiu pasakyti, kad tokių įrodymų nėra. Jeigu įmonės perkelia savo veiklą, dažniausiai tai yra daroma dėl darbo kaštų, dėl socialinės sistemos kaštų, dėl įsiskverbimo į naują rinką, taip pat Kartais tai daroma dėl energetikos kaštų, tačiau tikrai nėra daug įrodymų, kurie e, demonstruotų, jog tai yra susiję su aplinkosaugos teisės aktais, juk tai yra palyginus su bendra e, vykdomos veiklos e, samata, tik nedidelė kaštų dalis. Ir be to e, su aplinka susiję teisės aktai bus taikomi, kad ir kur bei išsikeltum. Ir jeigu pažvelgtume į energijos kainą, Čia yra svarbu žiūrėti ne į žaliavų kainą, tačiau į vieneto kainą. Ir šiuo atžvilgiu Europos ekonomika yra energetiškai veiksminga, e, efektyvi ir pramonės rytis yra tikrai e, išteklių prasme efektyvios. Jeigu palygintume mūsų JAV ar su Kinija, reikia žvelgti išteklių efektyv, nu, panaudojimo efektyvumą. efektyvumą ir energijos panaudojimo efektyvumą ir tikrai yra nemažų skirtumų. Pavyzdžiui, kalbant apie JAV ekonomiką, ten dvigubai daugiau energijos sunaudojama nei pas mus, kalbant apie gaunamą rezultatą. Tad tikrai turime tam tikrų privalumų šiuo atžvilgiu, nes gaminame efektyviau panaudodami energiją. Dabar dėl žiedinės ekonomikos ir vadinamų žaliųjų darbo vietų. Jeigu pažvelgtumėte į mūsų ataskaitą, pamatytumėte, jog kalbant apie žalėją ekonomiką ar žiedinės ekonomikos e, teisės aktų paketą, kad ten daugiau dėmesio būtų skiriama išteklių panaudojimo efektyvumui. Na, kalbant apie atliekų paketą, mūsų buvo klausima, ką mes manome apie atliekų hierarchiją Ir kalbant apie gamintojų grandį, taip pat apie projektavimą, produktų kokybę, taip pat apie e, tą tokį m, mm, vadinamą e, produktų bei standartų e, nusidėvėjimą ir tai, kad, tarkim, prabėgus dviejiems metams keičiasi kažkokie standartai, juos reikia pritaikyti iš naujo. Ir labai svarbu susikoncentruoti ties gamintojų grandimi, ties svarbiausiais elementais. Ir ataskaitoje taip pat yra kalbama apie verslo modelių svarbą, apie tai, kad reikia perėti nuo nuosavybės prie paslaugų. Pavyzdžiui, Yra įvairiausių inovacijų, kurios galbūt nėra technologinės grinaja prasme, tačiau e, jos yra susijusios su tuo, kaip elgiamasi su cheminėmis medžiagomis ir apskritai medžiagomis e, pramoninėse procesuose. Na, nu, kalbant apie atliekų tvarkymą bei susijusius aspektus, žvelgiant į valstybės narės bei skirtumus tarp valstybių narių tikrai. Tie skirtumai yra nemaži ir didėjant ES tie skirtumai tik dar labiau ryškėja. Ir bandoma tai spręsti dviem būdais. Visų pirma, e, numatant tam tikroms valstybėms narėms ar tam tikriams procesams e, šiek tiek daugiau laiko. Taip pat yra numatomi ir skirtingi tikslai, pavyzdžiui, kaip atsinaujinančių energetikos šaltinių atveju ar kitų politikos ryčių kontekste. Tad tikrai labai svarbu atsižvelgti į tuos skirtumus tarp valstybių narių, į tą kontekstų skirtumą, tačiau bendrasis tiklas turėtų būti toks - siekti pažangos, žengti tinkamą linkmę ir siekti, kad būtų įgyvendinti tie platesni europiniai užmojai ir kad, taip sakant, visos avis bandoje sektų e, tą pačią kryptimį, nes jeigu vieni eis vienon pusėn, kiti kiton, tikrai bus sunku pasiekti savo uh, užsibrieštų aplinkosauginių tikslų. Dabar dėl socialinių mokslų ir e, su, vartojimu susijus, su vartojimu susijusių įpročių bei vertybių vertinimo. Jau buvo iškeltas e, panašus e, klausimas susijęs su tuo, kad aš kaip socialinės ryties specialistas vadovauju Europos aplinkos agentūrai. Tad reikia nepamiršti, kad visos dimensijos yra svarbios ir ataskaitoje taip pat atsižvelgėme į visus tos elementus ir vartojimo pagrista ataskaita buvo parengta, vartoj, apžvelgėme vartojimo įpročių ir taip toliau pateikima visa susijusi informacija. E, taip pat kalbama apie besikeičiančius įpročius. Tad daug dėmesio buvo skirta ir tiems klausimams. Dabar dėl vadinamosios mėlynosios ekonomikos. Žinome, kad tai labai svarbus elementas ir jis yra panašus kaip ir žaliosios ekonomikos atveju, jeigu jūrinė e, aplinka nebus tvirta, nebus galima sukurti tvirtos mėlynosios aplinkos. Dabar dėl Natura 2000 ir socioekonominio aspektų įtakos ir aplinkos įtaikos. Kalbant apie ūkininkus, kaimo plėtrą, darbo vietas, nemažai tokių klausimų šiandieną buvo iškelta, man atrodo, akivaizdu yra vienas dalykas. Jau keletoje ataskaitų kalbėjome apie tai, kad reikėtų labiau integruoti politiką sąryšėje su klimato ir aplinkos tikslais ir sieti tai su bendraja žemės ūkio politika, nes BŽUP daugiausia sukasi aplink ūkininkus, apie žemės ūkio gamybą ir, pavyzdžiui, kalbant apie nitrato direktyvą, pamatinę vandens direktyvą ar Natura 2000 direktyvas, jos yra nukrypto šiek tiek kita linkme, tad reikėtų lab, geresnio tokio politikos integravimo, ieškoti tokios bendros naudos tokių bendrų naudingų sąlyčio taškų, tai jau nekartą pabrėžėme, tai pabrėžėme ir savo ataskaitose, kuriuose kalbėta apie žemės ūkį ir gamtą. Tai tikrai buvote teisūs, kalbėdami apie tai, kad reikia suderinti, subalansuoti tuos dalykus be abejo. E, reikia nemesti kelio dėl tą kelio, pirmiausia koncentruotis į gamtinio kapitalo gerinimą. Dabar dėl dirbožėmio Na, mes nesame uh, politinių sprendimų prieėmėjai ir kalbant apie, pavyzdžiui, dirbožėmio direktyvą ir žvelgiant į mūsų parengtas ataskaitas, akivaizdu, kad dirbožėmis yra sudėtinė ir svarbi ekosistemos dalis ir gali būti, kad jai skiriama per mažai dėmesio tose ekosistemose, juk dirbožėmėje auga maistas, tai yra susiję ir su vandens ciklais, taip pat su CO2 ciklais, tad dėmesys dirbožėmio kokybei ekosistemos perspektyvoje tikrai yra itin svarbus. Na, o ar reikėtų naujos direktyvos ar ne, tai jau yra ne mano sprendimas, ne mano įgaliojimas apie tai kalbėti. Dabar dėl žaliosios ekonomikos konkurencingumo ir konkrečių pavyzdžių. Na, kalbant apie energijos naudojimo efektyvumą, dauguma mūsų įmonių pirmauja pasaulyje šiuo atžvilgiu, tai yra susiję ir su cheminių medžiagų sektoriumi. Daug e, pažangos buvo pasiekta, kalbant apie energijos panaudojimo efektyvumą, pereinant prie labiau biologinėmis technologijomis pagristos chemijos. Dabar dėl mašinų sektoriaus, automobilių sektoriaus tikrai daug inovacijų buvo pritaikyta, ypač kalbant apie e, perdirbamas medžiagas, Tai yra itin svarbi Europinės pramonės dalis, kalbant apie konkurencingumą. Dabar dėl piliečių įtraukimo. Buvo paminėta, m, mm, paminėtos specialios organizacijos, kurios stebi, pavyzdžiui, e, akustinę taršą, taip pat e, jūros taršą šiukšlėmis. Ir kalbant apie aplinkosaugos politikas ir tai, ar norėtume plėsti tokį e, ratą, Na, nežinau, ar man čia dabar dera skūstis ir verkšlenti dėl išteklių, tačiau visi puikiai suprantame, kad e, biudžetas yra ribotas ir darbuotojų agentūroje kasmet mažėja. Tad mūsų ištekliai susiję su papildomais veiksmais šiuose srityse yra tikrai riboti. E, Mes buvo, buvome vieni iš piliečių mokslinio tinklo steigėjų Europoje. Tad puikiai žinome, kaip tai padaryti, kaip rinkti duomenis, kaip juos panaudoti. Tačiau dėje turime nemažai ribotumų, kalbant apie išteklius, tačiau tikiuosi, kad galbūt kiti imsis tokių iniciatyvų. Dabar dėl finansavimo jau artėjau prie pabaigos. tikrai yra itin daug e, viešųjų lėšų e, ekonomikos e, srautuose ir pagrindinis klausimas yra, kokia yra ta mikroekonominė ir mikrovisuomeninė dimencija, kurią suteikime toms lėšoms ir tai yra be abejo susijęs su strateginėmis investicijomis trys iš penkių sąlygų, norint pasinaudoti tomis lėšomis, yra susijęs su ta darbo tvarkė. Tai yra išteklių panaudojimo efektyvumas, gamtinio kapitalo saugojimas ir CO2 mažinimas bei inovacijos. Fiskalinės ar mokesinės sistemos tai tame, toje srityje buvo atlikta nemažai darbo. Apie tai buvo kalbėta ir diskutuojant dėl Europinio semestro. Tad tiesiog reikia suteikti tokią politinę E, krypti, e, kuri tiesiog tinkama linkme nukreiptų turimas lėšas. Dabar kalbant apie išteklius už ES ribų ir dabar kaip tik rengiame ataskaitą dėl padėties Arktėje, jie turėtų būti, me, būti baigta metų pabaigoje, ten bus kalbama e, apie ES strategiją Arktės regione ir tai yra itin jautri mūsų planetos teritoriją, ne tik politinė prasme, tačiau ir aplinkosauginė prasme. Ir apskritai itin mažai reguliavimo, mažai valdysenos normos yra itin e, žemos taikomos toje teritorijoje ir kalbant apie tą dviejų laipsnių mažinimą e, pasaulinės temperatūros. Svarbu atsižvelgti į tai, kaip e, tos vykdomos diskusijos galėtų būti paverstos realiais darbais, tačiau tai yra labiau politikos formuotojų darbas dabar dėl prekybinių e, dėrybų. Deja, mūsų vaidmo yra itin nedidelis, e, jeigu apskritai toks yra, neturime kažkokių tai galimybių ir išteklių įsitraukti į tas diskusijas, tad turiu pasakyti, kad mes diskusijose dėl prekybos sutarties nedalyvaujame. Uh, Na, o ataskaitoje mes pažiūrėjome į eksporto, importo pusiausvyrą, taip pat į mūsų paliekamo pėtsako eksternalizaciją. E, tai neretai yra įtakojama prekybinių reglamentų susijusių su energija, ištekliais, šiltame efektą sukeliančiamis dujomis ir taip toliau. Tad galima be abejo tai panaudoti vykstančiose diskusijose, tačiau realios tiesioginės įtakos tame neturime. Atleiskite, kad tiek daug laiko man prireikė atsakyti į klausimus. Tikiuosi nenuvyliau e, jūsų, neatsakęs konkrečiai kiekvieną pateiktą klausimą. Jeigu turite papildomų klausimų, be abejo galite su mumis susisiekti, visada stengiamės atsakyti į pateiktus paklausimus. Ačiū. Ačiū. Dabar turime iš karto perėti prie kito klausimo, nes liko tikrai nedaug laiko. Nuomonė. Toliau pagal darbo tvarkę nuomonė, kurią rengėme. Svarstysime nuomonės projektą dėl gydomųjų parašų, sašau, pašarų paruošimo. Ir iš karto suteiksiu žodį e, nuomonės e, autoriui, ponui Lins. Posėdis. Labai ačiū pirmininkė už suteiktą e, galimybę pristatyti e, e, mano pranešimą apie vaistinių pašarų gamybos direktyvą, reglamentą. Tai yra teisės aktas, kuris yra didesnėme e, teisės aktų pakete. E, dėl vieno teisės akto pranešimą rengia pane Grostet. Taip pat e, yra ir tokių vaistinių pašarų, už, dėl kurių pranešimą rengs agri komitetas. Taip pat yra pateiktas ir pasiūlymas dėl e, steigti Europos vaistinių preparato agentūros. Na, o šiame pranešime, kurį rengia Envi komitetas apie vaistinius pašarus, tai mums labai svarbu, kad būtų parengtas nuseklus dokumentas, kad viskas būtų suderinta, kad būtų užtikrintas teisinis saugumas ir aiškumas, kad būtų aišku, kaip teisės aktą įgyvendinti. Ir kad būtų užtikrintas kiek manoma didesnis aiškumas. Taip pat reikia e, apibrieščių, pavyzdžiui, kas yra antimikrobinis atsparumas, taip pat reikia aiškios apibriešties dėl įvairių gydimo formų, e, e, profilaktinio gydimo, terapinio gydimo ir taip toliau. Taigi reikia labai aiškiai apibriežti e, tokias savokas, kad visiems būtų aišku, apie ką kalbama. Reglamentai tarpusavį labai susiję, taigi reikėtų suderinti ir teisės aktų svarstymo datas. Aš taip pat norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą, beje labai jo džiaugiuosi. Kalbant apie e, e, vaistinius pašarus, tai tikrai reikia harmonizavimo europinių lygmenių, tam, kad e, būtų užtikrinti aukšti standartai. Aš manau, kad buvo teisingai pasirinkta teisės akto forma, tai yra reglamentas. Anksčiau turėjome direktyvą, uh, kur buvo patvirtinta dar 90 metais, ta direktyva bus panaikinta, pakeista naujojų reglamentu. Ir aš manau, kad tai padės užtikrinti geresnę gyvūnų sveikatą ES. Taip pat aš manau, kad, tai, kad tokiu būdu bus atsižvelgta į gerovės principą. Tai yra, kad būtų užtikrinta ir gyvūnų, ir žmonių gerovė. Nes vis dėlto šie du dalykai tarpusavį susiję. Apie ką konkrečiai kalbama šiame reglamente? Vaistiniai pašarai, tai yra tokie pašarai gyvūnams, kurie e, turi ir e, vaistinį arba gydomąjį poveikį, pavyzdžiui, jos yra įmaišyta antibiotikų e, tai nėra tokie preparatai, kurie yra tirpist, įmaišomi vandenę Šie vaistiniai e, pašarai visų pirma turėtų būti naudojami e, žuvėms, paukščiams e, ir galvijams. Reglamento pasiūlyme. Reglamentas turėtų galioti ir naminiams gyvūnams. Koks yra šio reglamento turinys? kas gali įmaišyti preparatų. Ar tai gali padaryti ūkininkai? Kaip tie vaistiniai pašarai turėtų būti maišomi? E, kokios e, yra paklaidos, e, įvairios laiko datos? Beje, noriu pažymėti, kad tokie vaistiniai preparatai nėra e, antimikrobinio poveikio. E, kokios yra didžiausios problemos? Šiuo metu vis didėja antimikrobinis atsparumas. Ši tema labai svarbi. Bet nepamirškime ir kitų svarbių dalykų, pavyzdžiui, inovacijos, konkurencingumas – vaistinių pašarų prieinamumas visoje ES teritorijoje. Aš ypatingą dėmesį skiriu keturioms rytims, noriu šiek tiek pakeisti komisijos pasiūlymą. Visų pirma, kaip jau sakiau, man labai svarbu, kad būtų aiškios apibrieštis, tarkim, kas yra antimikrobinis e, e, atsparumas ar poveikis. Taip pat svarbu apibriežti ir įvairias gydimo formas. Aš jau bandžiau suderinti savo poziciją su kitais pranešėjais. Ir e, tikrai norėčiau, kad visi trys reglamentai tarpusavį dėrėtų. Taip pat aš siūlau, kad būtų draudžiama profilaktiniais tikslais naudoti vaistinius pašarus. Taip pat Noriu pabrėžti, kad nuo 2006 metų ES nebegalime naudoti antibiotikų, siekdami skatinti augimą. Dėl pakeitimų. Ten kalbama, pavyzdžiui, apie tai, koks vaidmo tenka veterinarui, nes jis vis dėlto yra centrinė figūra, kokia jo atsakomybė. Taip pat aš e, siūlau, kad vaistiniai pašarai uh, E, būtų išrašomi tik tada, kai būtų atliktas išsamus tyrimas. Taip pat yra pateiktas pasiūlymas ir dėl to, dėl to, kiek ilgai galima gaminti tokius vaistinius pašarus. Komisija siūlo 15 dienų, aš siūlau 7 dienas. Paprastai naudojant antibiotikus e, nėra viršimas 7 dienų terminas, paprastai ilgesnio termino nereikia. Svarbu, kad būtų užsibriežti e, realistiniai, bet vis tiek ambicingi tikslai. Taip pat reikia visiškai atsižvelgti į dabartinės technologijos, technologinės galimybės. Taip pat aš manau, kad EFSA turėtų e, moksliniais duomenimis e, pagristi galimas paklaidas. Tai yra tokie esminiai pakeitimai, kuriuos aš pasiūliau. Aš e, džiaugiuosi, kad vyksta gerai bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais. Pakeitimų dar laukiu iki balandžio 24 dienos. Birželio 17 dieną yra numatytas balsavimas dėl šio pranešimo. Ačiū. With... Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, ponas Zanė. Ačiū, pirmininkė. Noriu pakartoti po įvykusių diskusijų, kad kalbame apie naują reglamento pasiūlymą Manau, kad pats pasiūlymas ir patikti pakeitimai kreipia mus viena kryptimi. Akcentuoja gyvūnų ir žmonių sveikatos saugą. Kalbama apie apie būtinybę gauti leidimą gaminti e, vaistinius pašarus ir tuos pašarus pardavinėti tik su receptais. po, mano kolega ponas Lins parengė tikrai gerą nuomonės projektą ir esu tikras, kad mums pavyks pasiekti kompromisų visais kitais klausimais, nes jau susitarėme dėl kompromisų per pirmąjį šešėlinių pranešėjų susitikimą. Norėčiau, ne, nebekalb, nebeminėdamas to, kas jau buvo pasakyta, akcentuoti keletą dalykų. Uh, vaistiniai pašarai yra svarbus kelias e, šerti vaistus gyvūnams. Ir sveika, čia kalbama yra apie sveik, praneš, pasiūlyme kalbama yra apie žmonių ir ne tik gyvūnų, bet ir žmonių sveikatos apsaugą. Žinoma, veterinarų vaidmuo e, yra ypač svarbus ir reikėtų toliau e, dirbti sudarinėjant tokių vaistinių pa, pašarų sąrašus. Tai kai kurie susiję klausimai aptarti veterinarinių vaistų teisės aktuose ir, ir tai, tai tas nuostatos, kur, kur dubl, kurios dubliuoja e, kitus teisės aktus turėtų būti panaikintos. Dar vienas svarbus dalykas, tai e, vaistinių pašarų tolesni tyrimai, tai, tai tikrai sveikina mano frakcija. Tikiuosi tolesnių diskusijų. Ačiū. AKR frakcijos vardu ponas Nikolson. Ačiū. Pirmininkė. Vienas veiksmingiausių būdų e, šia, duoti gyvūnams vaistų yra per uh, E, vaistinius pašarus. Tai yra galimybė kovoti, kovoti su gyvūnų lygomis. Ir jau ilgą laiką reikėjo naujų pasiūlymų šioje srityje, kad e, neatsiliktume nuo technologijų pažangos ir užtikrintume galimybę gamintojams e, dirbti. Noriu padėkoti pranešimo autoriui, taip pat akcentuoti, kad buvo pritarta E, pakeitimams įvairiais klausimais taip pat suklasifikuoti e, numatomi gydimo būdai. Manau, kad reikia kažką daryti su e, likutinėmis vertėmis, su, su ribinėmis medžiagų vertėmis vieno procento uh, slengstis um, taikomas ats, medžiagoms, kurios yra um, anti, at, atsparios mikrobams, mano galva, yra nelogiškas. Taip pat reikia numatyti ilgesnius pereinamuosius laikotarpius e, naujų nuostatų gyvendinimui. Tačiau Tačiau kai kuriais aspektais e, su pranešimo autoriumi nesutinku. Manau, kad 15 pakeitimas gali atnešti nepageidaujamų rezultatų. Jungtinėje karalystėje yra daugybė e, specialistų, kurie gali išrašyti e, receptą vaistams. Ne, ne, tai nebūtinai yra veterinarai. Tokie asmenys numatyti veterinarinių vaistų teisės aktuose. Jeigu, e, bus, jeigu receptus išvežti bus galimybė tik veterinarams, išliks, iškils pavojus gyvūnus laikantiems asmenims. Komisijos narys, kuris atė, buvo atėjęs į agri komitetą praeitą savaitę, pateikė kai kuriuos argumentus, kuriems aš asmeniškai nepritariu. Aš manau, kad vaistinių pašarų naudojimas kaip augimas skatinančių medžiagų turėtų būti draudžiamas. Tačiau prevencinis nu, tokių medžiagų naudojimas gali padėti ištaisyti kai kurias e, klaidas ūkininkavime. Ir prevencija dažnai yra geriau negu gydimas. Uh, Vaistiniai pašarai e, ima veikti tik po kelių dienų ir kai kuriais atvejais e, pirmieji požymiai gali tapti rimtu susirgymu, pavyzdžiui, keulių viduriavimas. Noriu pasakyti, kad pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo rengdamas šį pranešimą, tačiau yra sričių, kurios man dar kelia daug klausimų ir aš tikiuosi, kad dirbdami drauge mes rasime visų tų klausimų sprendimą. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Hosling. Ačiū. Sakiau jau, kad aš labai, kai vertinu šį reglamentą, jau išsakiau savo nuomonę. Nemanau, kad jis padės mums sumažinti vaistinių pašarų naudojimą. Aš bendrai labai kritiškai vertinu to, tokių medžiagų naudojimą. Manau, kad komisija elgėsi nelogiškai, bandydama sumažinti tų pašarų naudojimą. Mm, aš visam kitam galiu iš esmės pritarti. E, man atrodo, reikėtų dar pagerinti profilaktinį gydimą, apie tai net e, nereikia diskutuoti. Šiuo metu nepakankamai vykdoma profilaktika. E, ir dar vienas dalykas metafilaktika, kokia čia galėtų būti apibrieštis. Yra ir tokių gyvūnų, kurių neįmanoma kitaip gydyti tik vaistinių pašarų pagalba. Jeigu e, negalima šios sistemos taikyti didesniems gyvūnams negu kad keulė, tai reikėtų galbūt iš viso peržiūrėti visą sistemą. Uh, Na, o metafilaksą, tai aš manau, kad reikėtų palikti apibriežti, kokia yra dabar, atsižvelgti dabartinę praktiką. Taip pat e, pagalvokime ir apie veterinarus. Jie e, pardavinėja vaistus. Reikėtų nubrėžti aiškę ribą E, kokį pelną veterinarai galėtų gauti iš vaistinių pašarų pardavinėjimo. Dėl ribinių verčių, kai kas sako, kad jos yra per didelės. Bet pagalvokime apie štai ką. Um, Kartais yra gyvūnai e, pervežiami iš vieno ūkio į kitą ir dėl to irgi gali atsirasti problemų. Dėl terminų sutrumpinimo aš manau, kad tai yra prasminga. 14 dienų yra per daug, 7 dienos geriau. Mano e, nuomonė pranešėjas tikrai pasuko teisinga linkme žaliųjų frakcijai pagrindinė problema yra štai kokia. Man, man atrodo, jisai pasirinko ne visai teisingą požiūrį. Ir, aišku, pritarėme pranešėjui tą prasme, kad reikėtų išnaudoti visas esamas galimybės. Ačiū. Grazie, Presidente. Beh, noi da una prima lettura. Panas Pedičinė, ačiū pirmininkė. Mes e, e, teigiamai vertiname pasiūlymą dėl vaistinių pašarų gamybos, nes vaistiniai pašarai irgi gali turėti poveikio žmonių sveikatai. Tai todėl čia būtų galima panaudoti kai kurias priemonės E, kurios yra ir mūsų pranešime dėl e, e, antimikrobinio atsparumo. Taip pat noriu pasakyti, kad mums patiktų, jeigu gyvūnams, kaip ir žmonėms, galima būtų taikyti individualią, ne grupinę terapiją. Mums primtinas toks požiūris kad yra e, draudžiamas vaisinių pašarų naudojimas e, profilaktiniais tikslais. Antibiotikai turėtų būti naudojami kiek įmanoma e, rečiau. Reikėtų nubrėžti nacionalinius tikslus dėl antibiotikų naudojimo mažinimo vaisiniuose pašaruose dėl antibiotikų naudojimo auginimo tikslais. Aš manau, kad čia reikėtų nustatyti griežtesnės sankcijas. Kai kada antibiotikai yra naudojami e, e, siekiant e, ištaisyti maistinių medžiagų trūkumą ir Aš manau, kad e, čia reikėtų griežtesnių priemonių. Taip pat e, veterinarai neturėtų ir išrašyti, ir pardavinėti e, vaistinių pašarų. Taip pat reikėtų uždrausti naudoti vaisinius pašarus pagal vadinamąjį off-label principą. Taip pat reikėtų kaip jau sakiau, mažinti antibiotikų e, naudojimą ir antibiotikai turėtų būti ne, e, naudojami ne ilgiau kaip septynias dienas. Jeigu yra nuolat išrašomi vaistiniai pašarai, tai reikėtų patikrinti, ar viskas vyksta sklandžiai, ar čia neįsivėlė kokiu nors uh, e, piknaudžiavimu. Ačiū dabar lieka 10 minučių baigti diskusijas. E, penki nariai paprašė žodžio. Turime palikti laiko ir komisijos atstovui pasisakyti. Pusantros minutės visiems kalbėtojams. Pone Grostet. Aš pabandysiu kalbėti trumpai. Visų pirma, noriu pasveikinti kolegą Norbert Lins, mm, pasidžiaugti jo puikiu darbu, jo parengtas e, tekstas dėl reglamento susijęs su e, veterinariniu vaistų teisės aktu. Mes puikiai bendradarbiaujame. Pasiūlymo tekstas e, suvienodinti tiekimo į rinką E, reikalavimus vaistiniams pašarams, atsižvelgti visuomenės sveikatos apsaugos principus bei užtikrinti gyvūnų sveikatos apsaugą. E, žinoma, tuos du tekstus sieja ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms klausimas. Tai yra visuomenės sveikatos rykštė. Ir ponas Linsiulo geriau apibriežti profilaktinį, metafilaktinį ir terapeutinį tų medžiagų naudojimą. Mes e, su, pasiekėme sutarimo dėl šių medžiagų ir aš perkeliau tuos pačius e, pavadinimus į savo pranešimą. Taip pat kalbama apie antibiotikų naudojimą e, pašaruose. Aš visiškai pritariu nuostatoms šio, šio tema ir įtrauksiu jas į savo pranešimą e, dėl veterinarinių medžiagų. Manau, kad mūsų dviejų pasiūlymų tekstai turi būti visiškai suderinti. Aš klausiausi kitų šešėlinių pranešėjų pasiūlymų. Manau, kad mums reikia labai rimtai apsvarstyti veterinaro vaidmenį. E, Kalbė, taip pat nagrinėti procesą tarp proceso išrašymo ir vaistų išdavimo. Ir aš palaikau pasiūlymus šią temą. Aš daugiau nekalbėsiu bet svarbu, kad mes ir toliau bendradarbiautume ir um, ne, kad, kad visą informaciją e, dalytumėmės toliau, pane Guteland. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pasakyti, kad kiekvienais metais 25 tūkstančiai žmonių Europos Sąjungoje miršta dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Ir būtent apie tai šiandien kalbame. Kaip užtikrinti kovą e, su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. manau, kad gydomieji preparatai nebūtinai yra sprendimas, nes gydomieji preparatai duodami ir gyvūnams ir suprantame, kad būtina kuo mažiau naudoti vaistinių pašarų. Pavyzdžiui, e, yra e, perteklinė keulių populiacija ir su ta populiacija yra ir susijamos tam tikros problemos e, sveikata ir, ir etiški gyvulininkystės principai turėtų būti skatinami. Pone Pervik. Praėjusią savaitę Olandijoje įvykusiame renginyje mums buvo pranešta, kad reikia 60 procentų sumažinti antibiotikus duodamų gyvūnams kiekį, bet, žinoma, reikia užtikrinti, kad gyvūnai būtų sveiki, nes jei gyvūnai bus sveiki, tai ir žmonės bus sveiki. Kaip kiti kalbėtojai, aš man, man, kaip ir kitiems, man ypač susirūpinimą kelia, pavyzdžiui, um, aukštieną. Noriu pa, prisiminti pono Nicholson išsakytą mintį. Aš suprantu, kas yra atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, bet mums reikia pusiausviros šioje srityje. Todėl turiu porą trumpų klausimų. Ar pranešėjo nuomonė situacija keičiasi? E, kai kurių vaistų, antikoksidinių vaistų atveju ir ar jis mano, kad e, mums būtų naudinga, naudingi tie pakeitimai, kurie yra siūlomi e, konstatuojamoje dalyje. Pane Müller. Ačiū pirmininkė, mes irgi norėtumėm kuo nuoširdžiausiai padėkoti e, pranešėjai už šį pranešimą. Džiaugiamės, kad bus suderinti reglamentai ir kad jie vienodai bus taikomi visose valstybės narėse. Vis dėlto problemos prasideda nuo smulkių detalių. Kas yra vaistinių pašarų? Koks yra vaistinių pašarų apibrėžimas? Kas galės patekti tuos vaistinius pašarus? Be abejo, mes visi norėtumėm, kad sumažėtų antimikrobinis uh, Antibakte, antibakterinis atsparumas, to nori ir ūkininkai. Vis dėlto e, šiame pranešime yra ir dar kontroversiškų dalykų. Pavyzdžiui, kaip būtų vykdoma kontrolė? Ar kiekvienas ūkininkas e, turėtų gauti sertifikatą, norėdamas kažką įmaišyti pašarus? Man dėl to kyla klausimų. Jeigu taip, tai kas paskui valstybėse narėse turėtų vykdyti kontrolę? Aš žinau, kad mano atstovaujamame Bavarijos regione yra tik devini pašarų kontrolieriai. Bet dabar, jeigu reikėtų sertifikuoti, sertifikuoti kiekvieną ūkį, Tai man atrodo, kiltų rimtų problemų, norint tokį, tokią nuostatą įgyvendinti visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Čia Rasės. Lobilar, jūsų ačiū pirmininkė. Noriu pagirti pranešėją ir komisiją už tikrai neblogą pasiūlymą. Ir kaip ponia Grostet minėjo, šis pasiūlymas susijęs ir su e, veterinariniu vaistu pasiūlymu. Turime išlikti nuoseklus. Ir nepamiršti, kad tie reglamentai turi būti suderinti, bet, ne, bet neperėti kitą reglamentą. Pavyzdžiui, aštuntasis pakeitimas teigia, kad reikėtų neleisti profilaktinio naudojimo gydomųjų pašarų, o veterinarinių vaistų reglamente nėra pasakyta, kad Nėra tokių nuostatų. Taip pat turime užtikrinti galimybę turi būti galimybė naudoti ta, tuos, tas prie, tuos medžiagas, kai yra būtina. Reikėtų kai kuriais aspektais e, laikytis komisijos pirminio pasiūlymo. E, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. 8, 9, 10, 11 pakeitimai būt labiau tiktų kitame reglamente, bet jei jų nuoseklumas užtikrintas, tai problemų tikriausiai neiškils. Gydimo laikotarpiai. Veterinaras turėtų priimti sprendimą tuo klausimu ir galiausiai reikia išsiaiškinti, kas yra e, rutininis profilaktinis naudojimas vaisto. Negalime uždrausti tokio naudojimo, pavyzdžiui, jautenos gavyboje. Dabar žodis komisijai, poniai Pungelinė. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Be abejo, mes su didžiuliu susidomėjimu skaitėme šį dokumentą ir esame nusiteikę palankiai. Mūsų pirminė reakcija yra teigiama. Iš esmės e, mes irgi vadovaujamės e, tokiu pat požiūriu. Tas požiūris buvo pasirinktas teikiant pirminį komisijos pasiūlymą. Vienas iš mūsų tikslų buvo reglamentuoti vaistinių e, preparatų gyvūnams naudojimą, juos įmaišant į pašarus. Ir taip pat e, mes norėjome užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas e, antimikrobinis atsparumas. Mūsų e, tikslai buvo tikrai labai aiškus ir mes nuo, nuo, šio, nuo šių tikslų nenorėtumėm nutolti. Agri komitete irgi buvo šis komitetas, šis pranešimas pristatytas. Iš tikrųjų, pritariu tam, kad e, nuo gyvūnų sveikatos vėliau priklauso ir žmonių sveikata. Mes turėtumėm parengti gerai veikiantį instrumentą. Taip pat be abejo reikėtų nepamiršti ir ekonominių priežasčių, ekonominių e, sumetimų, dėl kurių yra auginami gyvūnai. Tai manau, kad to irgi reikėtų nepamiršti. Taigi, tikrai labai ačiū už šį pranešimą. Mes esame nusiteikę atvirai tų pasiūlymų atžvilgių, kuriuos girdime iš jūsų. Tik e, pabandysiu dar sureaguoti keletą e, pastabų, e, kurios nuskambėjo diskusijos metu. Dar kartą noriu pakartoti. Tikrai mums nekiltų jokių problemų e, plečiant vartojimą, kaip kad jūs siūlote. Galbūt vaistinių e, pašar, vaistinių, pašar, vaistinių pašarų gamintojams irgi galima būtų taikyti tas pat e, taisyklės, kurios taikomos ir e, vaistinių preparatų skirtų žmonėms, gamintojams. Taip pat į taikymos rytį būtų galima įtraukti ir naminius gyvūnus. Mums dėl to nekiltų problemų. Taigi tokios galimybės mes tikrai netmetame. Pastebėjau, kad buvo diskutuojama ir apie apibrieštis Mes nepritarėme, kad tokio apibrėžčių reikia. Kai kas siūlė, kad galbūt būtų geriau pateikti tokias apibrėžtis kitame reglamente. Vis dėlto nepamirškime, kad e, veterinarinių vaistų reglamentas ir vaistinių pašarų reglamentas yra labai glaudžiai susiję. Šiame reglamente mes kalbame tik apie tam tikrus vaistinius preparatus Ir galbūt tikrai netokia prasta ta idėja pateikti e, apibrėžimą. Aš manau, kad tai palengvintų darbą mums visiems. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, e, iš tikrųjų e, direktyva jau pasenusi, jie jau yra beveik jau daugiau kaip 20 metų. Ir tikrai norėtumėm, kad vis dėlto ir e, toliau būtų galima naudoti vaistinius pašarus. Tikrai nenorėtumėm, kad tie produktai, e, kurie e, turėtų būti ištirpdami vandenyje arba užbarstomi ant pašarų,